Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's Foreign Affairs Committee. Vertėjų pranešimas šiandien yra 36-oji vertėjų protesto diena prieš vienašališkai primestas nesubalansuotas ir neteisingas darbo sąlygas vertėjams parlamento administracijos ir su liūdėsiu turime informuoti, kad Šiandien vertimas bus baigtas tiksliai, kai numatyta pagal posėdžio darbo atvarkę. So number... Patvirtiname gegužės 16 protokolą, dar perėmėme prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto ir norėčiau pasveikinti ponę Karin Kneisel, Austrijos ministrę. Mes kartu papietavome Austriją trečią kartą nuo 1998 metų pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Dėkoju taip pat ponui Maršeik, jis yra Austrijos užsienio reikalų ministerijos e, politikos direktorius. Nikolaus Maršeik, e, ambasadorius, e, šiek tiek vėluos. Atsiprašau, jau atvykote, atsiprašau, o pas mane parašyte, kad jūs vėluosite, kad ir kas būtų tą parašęs. Na kągi. Pone Knaisel, puikiai yra tradicija, kad perimant pirmininkavimą mes AFET komitete ir beje iš visų 20 Europos parlamento komitetų mūsų yra geriausias komitetas. Mes susitinkame su pirmininkaujančio šalies ministrais. Buvome daly, taip susitikę su Bulgarijos ministru prieš pusmetį. Uh, Mes e, visi suprantam, kad Europos Sąjunga turi reformuotis, kad galėtų e, reaguoti į nūdienos iššūkius ir kad galėtų pasiruošti tam, kad galima būtų apginti daugia šališkumo principą ateityje. Nenorėčiau ilgai kalbėti, norėčiau iš karto suteikti žodį jums tam, kad jūs galėtumėt pristatyti mums Austrijos pirmininkavimo prioritetus. Ir norėčiau pranešti, kad nėra šiandien verčiama į olandų kalbą. Bet bet kuriuo atveju daug kolegų iš Niderlandų e, ar iš Flandrijos nematau salėje. Taigi, prašau, ponė Knaisler. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Makalistrė, gerbėjai ponai ir ponios. E, labai diena, man labai malonu lankytis jūsų posėdėje. Maždaug prieš metus man teko garbė šioje salėje skaityti paskaitą Ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti labai šiltai kolegas. Atpažįstu kai kuriuos e, veidus, Peter Le, e, Lyzelė ir kai kuriuos kitus kolegas, su kuriais teko susitikti pastaraisiais metais įvairiuose, da, įvairiuose forumuose. Taip pat norėčiau padėkoti vertėjams kurie padės mums šiandien susišnekėti. Ir taip pat iš karto norėčiau Jums pranešti, aš kalbėsiu prancūziškai, angliškai ir vokiškai, tam, kad galėčiau pagerbti visas e, kalbas. Ir be abejo, Jūs e, e, galite uždavinėti man klausimus. Da, anglų kalba, mūsų da, tokia bendra lingva franka. Arba galite kitomis kalbomis mane taip pat kreiptis, važiuoju, ispaniškai ir itališkai. Aš esu labai dėkinga kolegoms, kurie parengė mano pareiškimą. Ir pirmiausia, pradėsiu prancūziškai. Pone pirmininkė, garbus komiteto nariai, tai yra didelė garbė ir malonumas man šiandien kreiptis į jūs Atstovaujant Austriją ir kreipiuosi kaip e, Austrijos užsienio reikalų ministrė ir ES pirmininkaučio šalies atstovė. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes labai gerbėme Europos parlamentą. Manome, kad Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį teisėkuros procese Ir taip pat parlamentas yra labai svarbi ES institucija, kuri užtikrina teisingą galių pasidalėjimą. Nes mes manome, kad uh, kad ES yra pagrįsta galių padalymo principu, pagal kurį yra skirta teismų vykdomoji ir teisėja kuros galios. Ir būtent dėl tokio galių padalymo mūsų žemynas yra toks, koks jis yra šiandien. Ir mes šiandien galėtume prisiminti Šarlį Montesquieu kuris 1748 metais viename savo veikale Esprido Liua pasakė, kad negali būti laisvės, jei teismai nėra atskirti nuo teisėkuros ir vykdomosios valdžios. Montesquieu yra mano mėgstamas filosofas. Ir aš manau, kad mes e, e, neturėtume pamiršti jo žodžių, nors e, nuo to, to jo pareiškimo praėjo labai daug laiko. Ir todėl aš manau, kad teisėkuros darbo priežiūra yra nepaprastai svarbi. Ir tą žinau iš savo darbo patirties Austrijoje. Ir norėčiau tai pripažinti čia, kreipdamasi šiandien į Jūs. Taip pat, kaip ir sakė Monteskio, mes viską galime prarasti, jei šios trys valdžios netinkamai ne, neveiks gerai, jei nebus gerai priimami įstatymai, jei nebus e, tinkamai vykdomos vykdomosios pareigos ir nebus e, baudžiama už nusik, padarytus nusikaltimus. Dabar kalbėsiu angliškai. Aš norėčiau paraginti komiteto narius palaikyti su manim neoficialų, neformalų dialogą, nes šį, šiandienos mano apsilankimas yra pirmasis ir ko gero vienintelis šiame komitete. Aš ta, norėdama parodyti, pasielgti svetingai, galiu pakviesti visus šio komiteto narius apsilankyti mano biure ir mes galime galbūt papietauti ir tiesiog pabendrauti. Pone pirmininkė ir gerbėjai komiteto nariai. Austrija pirmininkavo pirmą kartą po tokio laiko, kai buvo patvirtinta Lisabonos sutartis. Ir mes Tikime, kad vyriausiai įgaliotinio užsienio politikai, ponė Mogerinė, tinkamai vadovaus mūsų bendrai užsienio ir saugumo politikai. Mes, Austrijos vyriausybė, visiškai remiame vyriausiosios įgaliotinės e, pastangas ir pasinaudodama šią progą aš norėčiau padėkoti Frederikai ir jos komandai už puikų darbą e, kurį jie atliko nuo 2014 metų. Mes beje puikiai sutarėme su Federika labai gerai, nes e, mums labai rūpi ūsinio politika ir aš ją paskyriau beveik visą savo gyvenimą. Ruoždamiesi e, pirmininkauti, mes jau pradėjome labai sėkmingai bendradarbiauti su ES išorės veiksmų taryba ir tai tęsime šį bendradarbiavimą savo pirmininkavimo metu bendradarbiaudami ir dalyjimasi bendra našta turime suvokti, kad mes turime įvairių žinių savo ministerijose, įvairiose institucijose ir mes galime padėti vieni kitiems, papildydami vieni kitų pastangas ir darbą. Ir nepamirškime, kad geografija yra labai svarbus istorijos veiksnys. Aš atstovausiu Frederikai Mogherini, kai tai bus nereikalinga ir stengsiu kartu su ją kurti nuseklę ir aiškę užsienio politiką. Mes rem, toliau remsime ponios Mogherini pastangas siekiant įgyvendinti ES globalią strategiją. Savo pirmininkavimo metu Austrija tęs Estijos ir Bulgarijos pradėtus darbus tam, kad galėtume pabaigti taip vadinamai e, pirmininkavimą pagal trejoto formulę. Mes pagal šią formulę parengėme 18 e, mėnesių darbų programą. Joje kalbama apie kelias temas. Pirmiausia, da, užimtumo Europa. Ir aš šiandien noriu kalbėti apie darbo vietas, nes darbo vietos e, yra kitas dalykas. Darbas reikalingas tam, kad išgyventumėt. Šiandien problema yra ta, kad mūsų jaunuoliams sunku yra surasti jiems tinkamą e, užimtumo formą. Todėl kalbu apie užimtumo Europą, apie konkurencijos Europą. Antra, mums reikia tokios e, sąjungos, kuri apsaugotų visus piliečius e, įgyvendindama į ateitį nukreiptą politiką. Ir tre, trečia svarbi tema tai yra saugi e, ir teisinga, sąžininga Europa. Austrija savo pirmingavimo metu taip pat e, turės e, dirbti su labai sudėtingais klausimais, kurie yra susijęs su bendraja užsienio ir saugumo politika. Tai yra ir sienų apsauga bendros prieglopščio sistemos reforma, ES plėtra, kaiminystės politika ir taip pat turėsime baigti dėrybas dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Dabar norėčiau perėti prie mūsų darbo atvarkės prioriteto. Trumpai. Mūsų pirmininkavimo programoje, kuri vadinasi Europa, kuri de, a, apsaugo, buvo sukurta galvojant apie tuos klausimus, kurie labiausiai rūpėjo mūsų piliečiams pastaraisiais metais. Taigi mes e, norėsime sustiprinti ES, priartinti ją prie ES piliečių ir e, atkurdami piliečių pasitikėjimą. Mes suprantame, kad e, daug kur piliečiai mumis nebepasitikė. Tai reiškia, kad mes turėsime sustiprinti ES piliečių pasitikėjimą, ES gebėjimų veikti. Turėsime stiprinti e, valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Siekdama šio tikslo, pirmininkai, mes kirsime daugiau dėmesio tokiai Europai, kuri gebės užtikrinti visų apsaugą. Saugumas ir migracija. Tai yra pirmasis prioritetas. Antras - konkurencingumo užtikrinimas dėgiant naujausios technologijas. Suprantame, kad tai reiškia da, skaitmeninimą, da, robotiką ir kitus uh, skaitmeninius nu, kompiuterinius iššūkius. Mes matome, kad mes čia e, pradedame atsilikti nuo Kinijos, kitų, kitų Azijos šalių. Mes kartais e, pamirštame, kad šioje srityje reikia veikti tikrai labai aktyviai ir aiškiai. Toliau, stabilumas kaiminystėje. Tai įskaitant ir tolesnį suartėjimą su pietry, Europos pietryčių šalimis, Ta, čia yra apie, kalbu apie vakarų Balkanus. Ir uh, man nelabai patinka da, žodis vakarų Balkanai. Aš uh, uh, bevelčiu kalbėti apie pietryčių Europą, nes aš manau, kad Ir Belgradas, ir Skopija, ir Sarajevas yra neatskiriama Europos dalis. Tai yra mūsų e, kultūros dalis. Toliau, migracija. Apie migraciją aš norėčiau pasakyti, kad mes turime geriau bendradarbiauti su trečiomis šalimis, tam, kad užtikrintume e, tai, kad būtų veiksmingai gyventinama e, gražinimo politiką. Mes turime bendarbiauti su kilmės šalimis, plėtodami e, partnerystės e, e, susitarimus, bet nepamiršdami ir tranzito šalis. Į pietus nuo Saharos esanti Afrika, Afrikos šalis yra, turėtų būti tarp mūsų partnerių. Ir kartu turime bendradarbiauti su visų Afrikos žemynų ir reikia, kad bendradarbiautų abi šalis. Be to mes daug dėmesio skirsime humanitariniai pagalbai. Šiame kontekste mes tikimės, kad galėsime taip pat paskatinti E, tų pabėgėlių, kurių prašymą buvo atmesti kilmės šalis, e, parodyti e, daugiau geros valios, jos priimant juos atgal. Ir rytoj šiuo klausimu galėsiu pateikti jums daugiau informacijos. Taip pat mes manome, kad reikia teikti pagalbą tiems, kam reikia pagalbos prieš jiems atvykstant Europos Sąjungą. Antra vertus, uh, Reikia užtikrinti, kad tie, kurie neturi teisės gauti pagalbos Europos Sąjungoje, net ir nepradėtų pavojingos kelionės Europos link. Mes Zalzburgė rugsėjo 20 dieną surenksime neformalų ministrų susitikimą, tam, kad galėtume gerai pasiruošti ES vadovų tarybos posėdėje. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, mes remiame vyriausiosios įgaliotinės pastangas įgyvendinti ES globalią politiką. Mes daugiau dėmesio skirsime saugumui ir stabilumui mūsų kaiminystėje, skatindami Europos perspektyvą mūsų kaiminėse šalyse, skatindami taisyklėmis pagrįstą sistemą ir teisės viršinybės principą. Ir taip pat nepamirždami ir Azijos šalis. Prieš pradedama eiti dabartinės savo pareigas, aš parašiau knygą, kuri būtent ir yra skirta tam, kad mes turėtume savo būsinio politiko periontuoti nuo transatlantinių ryšių prie mūsų bendradarbiavimo su Azija. Nu, vėliau e, diskusiją kalbėsite prieš tai, kad bet dar pacituosite ir dabar. Pilnai suprantu, kodėl atsiranda skepticizmo. Tačiau, mano manimu, mūsų ratuose, kaip rodo mano pastebėjimai iš pastro dešimtmečių, trūksta tikro politinio požiūrio ir mąstymo. Mes kartais pernelyg e, užsimame uh, e, nūdenos e, problemomis ir nematome platesnio konteksto. Na ir, ne, madam Majai kuri ką tik atvyko, beje, e, studijavo e, Prancūzijoje, kai aš skaičiau Levidot ir e, tai buvo, buvo mano iniciacija į tikrą politinį mąstymą ir būtent mūsų darbe tuo turime pasiremti. Tai reiškia, kad e, turime nesigilinti vien tik į detalės, nors jos aišku yra svarbios, nenuvertinu jų, bet manau, kad reikia mąstyti plačiai, matyti visą platų kontekstą. Taigi, e, taip, e, galbūt pietrytinėje Europos dalyje e, kyla pavojus atsidurti savotiškame vakume ir kiti tai taip pat pajus. Mm. Na, Ir tarkim, galbūt dėl to, kad kitur kainos patrauklesnės. O kalbant apie pietryčių Europą, tai mūsų pirmininkamo tikslas yra padrasinti mūsų partnerius, kaip kad pavyzdžiui Šiaurinė e, Makedonija, ankstesnė Fyrom, e, siekiant narystės Europos Sąjungoje. Taigi mes norime kiek įmanoma greičiau pradėti dėrybas su Juotkalnyje ir Serbija, o taip pat paremsime tarybos išvadas. E, Birželio 26 išvadas ir ketiname pradėti pasirengimo narystiai procesą su Albanija ir Šiaurinė Makedonija. Be to mes ketiname uh, E, daug dėmesio skirti klausimams, kurie svarbus tiek ES, tiek ir regionui. Ir šiuo tikslu mes ketiname įtraukti partnerius iš pietryčių Europos į atrinktas diskusijas konkrečiai. Dvi pietrytinės e, e, rytų Europos šalis, tai yra šalis kandidatės yra šis šalis partneris iš Pietričio Europos ir Turkija bus pakviestos į darbinius pietus. Po to, kai įvyks neformalus gimiš formato uh, užsienio reikalų ministro uh, susitikimas. Jame dalyvaus kolegos iš ES ir kartu su tų šalių ministrais aptarsime mūsų bendrą darbo atverkę. Be to, e, Austrija tampri bendradarbiaus su šiuo regionu, vykdant tam tikras užduotis, kaip kad pavyzdžiui E, dvišalių konfliktų sprendimas. Na ir taip e, tęsime 15 metų Berlyno sausio mėnesio procesą. Ir beje, šiame regione yra gerų naujienų. Pavyzdžiui, šio regiono šalis e, gali ir mus padrasinti. Na, žinau, kad reikia palūkėti referendumo rezultatų, bet galbūt apsilankysime šiame regione ir uh, paraginsiu būti kantriems, bet netgi padrasinsiu juos tiek Graikiją, tiek ir Šiaurės Makedoniją. Tam, kad čia testų dėrybas. Na, galbūt niekuomet nebuvo gera diplomatė, nes man trūko kantrybės, bet galbūt taip prisidėsiu prie darybų proceso padrasindama šalis, nes reikia drąsos tam, kad būtų padaryta tai, ką šios šalis padarė. Uh, Toliau, veiksmingas dvišališkumas. Norėčiau pateikti iliustruojantį pavyzdį. GSPOA. Tai yra brandolinis sustarimas su Iranu. Na, žinote, kas vyko per pastruosius keltis mėnesius. Gegužė 9 dieną atsitraukė uh, e, JAV, dabar yra sąstingis, bet to praeitą savaitę vyko vienoje. Ir uh, mes tengiamės išgelbėti šį susitarimą. Ir pasakysiu labai tvirai, tai minėjau ir kitai, kitomis progomis ir dabar dar sėki pakartosiu. Esu pilnai įsitikinusi, kad uh, kalba eina ne vien tik apie tai, kad bus sužlugdytas sustarimas dėl brandolinės ginkluotės. Pavojus e, iškyla, kad ir bus prarastas pasitikimas mumis, mumis susviros tarptautinė tvarka. Na ir um, išmanau tarptautinė teisė ir bent jau po Irako starimo žlugimo nukentėjo tarptautinė teisė. Tačiau uh, pasitikėjimą gali tik nusipelnyti jo nenusipirksi. Ir dabar šis dėl šios trimos su Iranu, dėl brandolinės ginkluotės pastatytas ant kortos labai svarbus dalykas - pasitikėjimas mumis. Taigi, kartu su Federikos Margarinį komanda, e, kartu su sutarties šalmis dėsime visas pastangas tam, kad šis sutartis būtų išgelbėta. Uh, Beje, šiame kontekste reikėtų pakalbėti ir apie mūsų vaidmenį, e, išplaukiant iš to fakto, kad pas mus yra keletas e, lietos svarbių tarptautinių organizacijų būstinės. Ir dėl visų šių priežasčių, e, manau, verta palaikyti dialogą skirtą pietričių regiono klausimams. Sugryšiu prie to, ką jau anksčiau minėjau, dėl gilesnių santykių tarp ES ir Azijos. Ir tai yra pagrindas e, gilesniems, tvirtesniems ryšniems e, Ryšiams tarp ES ir Azijos 12 Azijams susitikimas bus vienas iš mūsų svarbiausių pirmininkamo e, renginių. Visai neseniai e, sausio mėnesį buvo atitinkamas susitikimas, na, o Azijant ir ES valstybių narių ministrai pirmininkai, e, užsienio reikalų ministrai susitiks tam, kad būtų aptartas bendradarbiavimas. O dėl CIPES e į, tai reikia pasirengti įvairiaus pobūdžio renginiams, galbūt prisiminti Nikolas Tralės iš 2008 metų knygą, kur kalbama apie force majorą. Na, ir yra force nenumatytų įvykių, kurių negali prognozuoti, tačiau uh, yra force major atvejų, kurie susijęs su konkrečiamis priežastimis. Ir čia mes turime pasiruošti tam, kas mūsų laukia. Paprašysiu uh, kolegos įvertinti rizikos veiksnius. Mus labai neramina e, padėtis Jemene, e, gazos ruožė, Palestinos teritorijoje, pirmininkant Austrijai. Mes dėsime visas pastangas tam, kad paremtume diplomatinės pastangas ir tam, kad būtų užtikrintas kažkas panašaus į taiką ir susitaikymą. Kalbant apie bendradarbiavimą su JAV bei transatlantinę partnerystę, tai mes suprantame štai ką, kad nepriklausomai nuo to, kas įvyks šiandieną šiame mieste po pietų, gali turėti pasiekmių. Bet mes veikiau esame stebėtojai, o neaktyviai įsinešame šios procesus. Mes, e, darėsime, mes busime atsakingi už darybas dėl mandato po laikotarpį po kotonų sustarimo galiojimo ir e, dėl darbo tvarkės iki 30 metų. Mes, e, mes rengiame susitikimui su SELEK ir uh, E, sustikimui. Latino Amerikos šalis e, yra e, mūsų šalis partneris ir mes mūsų pirmininkome metu busime atsakingi naujos bendradarbiavimo darbo atvarkės su Latino Amerikos šalimis rengimą. Taip pat mes skirsime dėmesio gynybos sąjungai. Tai yra labai svarbus dalykas, norint užtikrinti mūsų gynybą, jos nepriklausomumą. Tai yra susijęs su galimybėmis bendradarbiauti su mūsų daugišaliais partneriais, įskaitant su jungtinės tautomis, NATO ir kitais tarptiniais subjektais. Svarbu, kad NATO būtų sugebėtų veikti. Tačiau lygiai taip pat svarbu suvokti, kad mums tenka užduotis E, atremti e, vienašališkumo tendencijas ir kartu nepamiršti, jog šios vienališkumiško tendencijos e, kyla iš dalies dėl piliečių baimių, pavyzdžiui, dėl globalizacijos. Na, aišku, piliečius neramina daugelis dalykų, todėl e, tai, kas vyksta, mūsų neturėtų stebinti. Na, o dabar pirmiausia norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį ir dar sėkiu norėčiau patikinti, kad e, labai džiaugiuosi visomis bendradarbiavimo formomis, nes be jūsų vykdomos e, teisėkuros kontrolės mūsų vykdomosios valdžios atžvilgių, tai Europa neveiktų taip, kaip ji turėtų veikti. Dėkoju. You, Dėkoju, ponė ministrė Knaisel. Dėkoju už tai, kad pristatėte savo pirmininkamo e, prioritetus. Na, o dabar e, suteiksiu galimybę e, pasisakyti kolegoms, užduoti klausimų, pasidalinti pastabomis ir po to jūs galėsite sureaguoti pabaigoje. E, jūs turite išvykti laiku, turime laiko iki. E, dabar yra, penk, taigi turime laiko iki 15.30. Matau, kad yra 4-5-10 kolegų, kurie nori pasisakyti. Uh, paprašysiu apsirboti pusantros mintės pasisakant. Žinau, kad sudėtinga, bet pabandykime. E, pradėkime nuo Christian Preda. Dėkuoju, ponė Pirinka, dėkuoju ir ministrė už tai, kad jūs pas mus atvykote, dėkojame už tai, kad pristatėte mums savo pirmininkavimo prioritetus ir aš norėčiau palinkėti jums drąsos pirmininkaujant. Aš norėčiau paminėti du klausimus. Pirmiausia, Jūs kalbėjote apie pietričių Europą, mes čia iš tikrųjų dažniau kalbame apie vakarų Balkanus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie Bosnijos ir Hercegovinos padėtį, e, e, tai pačios atsižvelgiant į rinkimus ir į labai rimtą migracijos e, krizę nes tenai tikrai nesusitvarkoma su dabartinėm padėtimi. Antras klausimas. Praeitą savaitę plenarinėme posėdėje mes kalbėjome apie Moldovą. Mes patvirtinome rezoliuciją dėl Moldovos ir mes taip pat pareikalavome, kad, iki, kad kišnau negautų ne vieno euro tol, kol nebus užtikrinta, kad būtų laikomasi demokratijos principų ir kad nebūtų spręsta suklošiusi padėtis. Ką Jūs apie tai galvojate? Can... Ponas Fleckensteinas. Na, iš karto pratesiu Kristian Kredos e, paliestą klausimą e, susijusiu su Vakarų Balkanais. Pone ministrė, mane labai nudžiudigino uh, tai, jog jūs ir jūsų komanda e, ketinate žengti tuo keliu, kuris buvo pristatytas praeitą savaitę atsargiai, gal netgi pernelyg atsargiai. Aš tikrai manau, kad vakarų Balganų šalis nusipelnė. Ir iš tikrųjų matome, kad galvojant, matome, kad dedamas pastangos užtikrinti stabilumą regione, vykdant, pavyzdžiui, vykdomos ir teismų sistemos reformas, pavyzdžiui, Albanijoje, tai iš tikrųjų yra ir kitų įrodymų, kad šios šalis deda pastangų, dabar turime pasijudinti ir mes. Todėl ypač jūsų paprašysiu paremti mūsų draugus Makedonijoje Na, e, visai nedaug liko iki referendumo ir žmonės Makedonijoje turi žinoti, jog jų, mus iš tiesų labai džiugina tai, kad bent jau su Graikijos vyriausybė rastas sprendimas. Ir tikrai būtų puiku, jeigu į šį procesą įsijungtų ir federalinis kancleris, nes jis iš tikrųjų, jis e, buvo vienintelis. E, e ministras pirmininkas, kuris dėjo daug pastangų, taigi būtų puiku, jeigu būtų aiški Austrijos pozicija. Čarlzas Tanukas. Ačiū. Pirmininkė, ministrė Kneisel, iš tiesų pateikėte globalę apžvalgą ir mane labai neramina tai, kad būtų E, remiamas vienašališkumas, kai vadovaujamas e, trumpojo laikotarpio perspektyva, jeigu Europa taptų pagrįsta e, sandoriais, iš tiesų turime galvoti apie platesnį vaizdą. Iš tiesų mane labai suneramino tai, kas sakė ją ja, prezidentas dėl daugiašališkumo. Jis, jis, jis sakė, kad jam labiau kelia nerimo susitikimas su NATO lyderiais, su pane Mei. Uh, E, negu sustikimas e, su e, prezidentu Putinu. Iš tiesų neramina, kai tai sako laisvo pasaulio lyderis ir, aišku, kelia nerimo tai, ką gali galbūt įvykdyti prezidentas Putinas e, pietričių Europoje. Aš, pavyzdžiui, užsiemu Jatkalnijos klausimų, pavyzdžiui, taip pat neramina tai, kas yra Kryme, Donbase. Ir, e, tarkim, tai buvo miestas, kuris turėjo tikrų istorinių ryšių su Ukraina, kas atsitiks taip, kad, tarkim, jeigu per bendrą spaudos konferenciją e, prezidentas Putinas. Na, Ir ją prezidentas praneš, kad ketina pripažinti. Um, Krymo uh, aneksiją. Ačiū. Nelengvi klausimai. Ivo Vageleldo vardu. Na, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti, ponė ministrė, mūsų tarpę mes pažįstami iš ankstesnių laikų. Na, dar prisimenu, e, kad jūs kažkada dirbote žurnalistė, tuo metu parengėte labai visapusišką programą ir iš tikrųjų m, mm, turiu pripažinti, kad jūsų braižas tai yra laisva mintis. Taigi tikrai e, pakankamai gerai išmanau Austrijos politiką ir jūs e, iš tikrųjų turite tiek puikią užsienio reikalų ministrę, tiek ir puikią diplomatiją. Neturėčiau ką pridurti prie jūsų prioritetų, jie puikus, e, pasirinkta puikia struktūra, bet turiu klausimą. Užduosiu šį klausimą slovenų kalba, tam, kad gaučiau dar vieną baudą, taip sakant. Na, atrodo, kad Europa yra politinių pokyčių e, etape. Mus neramina šie pokyčiai. Ir mus ypač neramina populizmas ir tai, jog e, tarsi dabar vyrauja populizmo logija, ksenofobija, įbauginimas. Taigi man norėtųsi sužinoti, kaip jūs kaip Austrijos politikė ketinate atremti šias tendencijas, kaip ketinate reaguoti, kaip ketinate uh, susidoroti su šiais fenomenais. Mes tikrai nenorime, kad ES politika būtų remiama uh, ksenofobija ir uh, pigių populizmų. Rebeka Hams, žaliųjų frakcijos vardu, ar kas nors kitas. Pone ministre, uh, mane sutrikdė tai, kad e, jūs kalbėti apie ES rytų partnerystę. Tačiau, atsiprašau, nieko nepasakėte apie tikrasias rytinės kaiminės, nes Austrija neretai kritavo ES sprendimus. Nu, o pratesant Čarlzo Tenoko klausimą, tai ir aš norėčiau sužinoti, kaip Austrija ketina toliau formuoti šią politiką. Jūs minėjote įvairias e, tarptautinės organizacijas BPO ir e, stebėsinos e, misiją ka, misija čia visai nesilankė Aleksandras Hokšės misijos vadovas ir jis sakė, per pastarosius keletą mėnesių Donbase vyko kruviniausios kovos per, e, lyginant su karštąją karo um, karštojo karo etapu. Taigi norėtų sužinoti Austrijos poziciją. O taip pat uh, kaip yra su uh, uh ūminiais konfliktais, pavyzdžiui, ezo, uh, Rusija vėl uh, uh pažeidė tarptautinę teisę Azovo jūros regione ir dabar matome, kad e, Rusijos karo jūrų e, pajėgos blokuoja Ukrainos uostus, jie nebegali būti aprūpinti, taigi faktiškai vyksta futbolo pasaulio čempionatų dangstoma agresija. Pana, dabar e, ponas Hačičiačiu. Ačiū. Ačiū. Labadiena, ministrė. Manau, kad Europoje kyla labai daug problemų. Ir man įdomu, ar jūs pritartumėt, kad. kad Lisabonos sutartis padės mums eiti e, priekį. Antra, E, galbūt e, galėtumėt e, mums tarti porą žodžių apie migracijos klausimų, šiek tiek analizės paprašyčiau, taip pat dėl pastaro meto sprendimo šio klausimu, dėl breksito nedaug ką pasakėte arba tiksliau nieko ir prašyčiau pasisakyti jūsų taip pat ir šiuo klausimu. Ar sutiktumėt, kad Europa gali sugrūti dėl šių visų problemų? Ką manote apie tai? Thank you. Now... Ačiū. Dabar uh, e, FDD frakcijos vardu nieko, nieko iš atstovų nėra. NF frakcija panas Borgecijo. Ačiū. Uh, pirmininkė, gerbiama ministrė. įžangos metu palėtė platų tarptautinių klausimų spektrą, palėtė klausimus susijusius tam tikro vyriausybėm, konkrečiai kalbant, pavyzdžiui, apie mano šalies vyriausybę. Na tai e, e, iš tiesų kilo klausimas e, dėl pabėgėlių išlaipinimo. Mes bandėm pasinaudoti tarptautinę teisę, kad sustabdytumėm priekybą žmonėmis, kuri vis labiau plinta. Ir iš tiesų tai lemia, kad pažeidinėjimus yra žmogaus teisės. Jūs paminėjote vairius blokus. Klausimas būtų toks Kas vyks pirmininkaujant Austrijai? Kokiu iniciatyvu imsitės, kad padarytumėt poveikia būtent tokiam situacijom? Aš žinau, kad ir girdėjau, kaip jūs gyrėte vyriausiai galiotinę mogerinę, tačiau ES pasiekti rezultatai tikrai nėra labai reikšmingi. Tai galim, kaip galime paveikti tai, kas vyksta? Jūs uh, e, e, minėjote, ką veikia parlamentas, šiuo, pažiūrėjau, komisijai nepa, nepavyko patvirtinti tam tikro maršalo e, plano, turint galvoje, tai iš kur yra migrantai. Ačiū. Pirmininkė ministrė citavo Montesquieu. Ir aš galiu pacituoti, nežinau, ar jie sutiks. Iš tiesų, bereikalingi įstatymai uh, susilpnina nenaudingus e, įstatymus. E. Mano klausimas būtų dėl Jemeno, pratesiant tai, ką jūs sakėte dėl Irano brandolinio sustarimo. Ar jūs sutinkate tarp Irano ir koalicijos e, vyksta tarsi karas per galionius? Ar jūs sutiktumėte visgi, kad tai yra vidinis konfliktas, tai siejasi su to, ką jūs sakėte. Ačiū, ačiū Jums, Kanai, dar liko keli kolegos, kurių norėčiau išsiklausimą, ponas Karas, ponas Tvarinas, Leterė, ponas Mezeručius dar, praleidau kiekvienam po minutę. Kol, e, kol buvo kalbama, sutarėm, kad jūs e, dešimčia minučių ilgiau liksite. Pirmiausia, ponas Karas. Mint. Pone ministrė, sveika atvykusi į Europos parlamentą. Pirmas klausimas dėl Vakarų Balkanas. Tai taip, tai yra. E, na, jūs kalbėte apie visą regioną, tačiau viena iš Vakarų Balkanų strategijos problema yra tai, kad penkias valstybės narės nepripažino Kosovo. Taigi gal, galima padaryti, sprendžiant šią problemą. E, ir, pavyzdžiui, dėl įtampos tarp Serbijos ir Kosovo įtampos. Tai yra tampriai susijęs su rugsėjo ir spalio mėnesio komisijos iniciatyva, e, bandant perėti nuo vienbals, vienbals e, sprendimo principų prie daugumos balsų principą. Na ir pavyzdžiui, turint galvoje būsimą Junktinių tautų generalinę e, asamblėją, koks būtų sim, sim, signalas iš mūsų pusės. Dėkoju, ponai Karas, ir dabar dar vienas Austras. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Na, pasakysiu tai, ką jau Strasbūrė sakiau ir federaliniu kancleriu. Nemanau, kad būtų kas nors, kas e, nelinkėtų Austrijai pirmininkaujant sėkmės. Tačiau yra keltas dalykų, kurie mane trikdo konkrečiai. Pavyzdžiui, tai yra susijęs su jūsų darbo atverke ir su tuo, kad jūsų darbo sritė neįtraukta ES. Čia ne jūsų e, veiklos rytis, tai gal galite paaiškinti, kaip, tai, kaip, čia, kaip čia nutiko ir ką tai jums reiškia. Na, kitas dalykas, kuris ne tiek mane uh, uh, trikdo, bet tai yra susijęs su uh, bendrai trikdančių dalykų, tai yra santykis su JAV. Gal turite minčių, kaip pagerinti santykius tarp ES ir JAV. Ir trečias dalykas, tai čia mantra tokia, tai yra, kad reikia bendros, tvirtos, savim pasitikinčios ES užsienio reikalų politikos, tai e, gal iš tikrųjų reikia atsisakyti vienbalsiškumo principas sprendant šios klausimus taryboje. Tomas Mezrič. Uh, uh, Ačiū ministrė už žanginę kalbą. Iš tiesų, uh, įžanga ir gili ir plati buvo. Užduosiu labai konkretų klausimą iš. Uh, E, iš jūsų plačios e, darbo atvarkės dėl migracijos saugumo klausimais. Parlamentas e, iš tiesų yra parengę savo poziciją dėl galimos Dublino reglamento ateities. Kokie pirmininkančios Austrijos planai ar kažkas konkretus numatyti iki metų pabaigos? Dėl jūsų koalicijos partnerio galite užtikrinti, kad tai neturės įtakos jūsų politikai Rusijos atžvilgių ir atitinkamai Austrijos pirmininkavimui. Ačiū, manas Peterle. Prosim vesel, da ste predstavili ambicije avstrijskega predsedstva. Ačiū. Pirmininkė, gerbama ministrė, džiaugiuosi pirmininkančios Austrijos ambicijom užsienio politikos srityje. Džiaugiuosi, kad tiek daug dėmesio skiriate uh, tam, kad būtumėm nuseklus vykdami savo išorės politiką. Uh, daug klausimų buvo išsakyta dėl Vakarų Balkanų. Uh, mano klausimas būtų toks. Uh, jūs be kita ko minėjote ir Aziją. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus plėtojami santykiai su Japonija? Ryt e, su Japonija turi būti pasirašyti du svarbus susitarimai dėl strateginės ir ekonominės partnerystės. Tai kaip ateityje e, galvojate plėtosi šie santykiai e, ir, žinoma, sėkmės visą šį pusmetį. Alois Petele. And finally, our friend Milan. Ačiū, panai e, Peterle. Dėkuoju, ponė Pirinkė, sveiki, ponė ministrė, sveikinu ir jūs savo ruoštų mūsų komitete. Aš norėčiau uh, paminėti vieną dalyką, kurį minėtė savo pasisakymą, kur e, tai yra Koselak ir Lak, ministrų lygio e, sutikimas, e, E, Liepos pradžioje, taigi norėčiau pakalbėti apie jūsų e, lūkesčius. Taip, pažiūrėjau, Nikaragoje, Venezueloje yra didelių problemų. Žinoma, parlamento pozicija visai nesiniai buvo patvirtinta rezoliucija dėl padėties prie Venezuelos sienos. Na ir prieš keltą mėnesių balsama dėl rezoliucijos dėl Nikarago yra ir geras dalykas. Tikimės, kad tai e, bus e, sudarytas turimas tarp ES ir Merkosūro jūsų pirmininkamo metu. Taigi norėčiau, kad pakomentuotumėte visus aspektus susijusius su šiuo dideliu uh, žemynu. Äh, Dėkuoju, ponė ministrė. Na ir galiausiai aš dar norėčiau paliesti vieną dalyką. Vakarų Balkanų viršūnės sakymas vyko vakar ir šiandieną. Jūs pati pranešėte, kad e, jūsų vienas iš prioritetų yra pietričių Europa. Na ir po to, kai pastarąsias savaitės daug dėmesio skiriame Albanijai ir Makedonijai, na, galbūt per antrąjį pusmetį Austrija galėtų suvaidinti konstruktyvų vaidmenį. Matau, kad taikiai šalia sėdi abu e, ambasadoriai iš Erbijos ir e, Albanijos, taigi gal iš tikrųjų iš Montenegro, taigi galbūt iš tikrųjų galėtume norite pradėti dėrybas dėl kitų skyrių, Austrija tradiciškai turi e, tamprius ryšius su šiuo regionu ir galėtų būti šansas jums suvaidinti labai konstruktyvų vaidmenį tam, kad e, iš tikrųjų e, būtų priartintos šalis prie ES. Na, jūs minėjote, kad galite e, likti 10 minučių ilgiau negu ketinote ir dabar turite 16 minučių, per kurias galite pakomentuoti viską, kas čia nuskambėjo. Dėkoju visiems už labai įdomius klausimus. Na, pradėsiu na, nuo jūsų klausimo. E, susijęsiu jūsų su kolegos iš Rumunijos klausimą. Taip, dėl e, rinkimų Moldavijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje. Taigi e, spalio mėnesį po rinkimo ketinu apsilankyti Sarajeve tam, kad pati sutariščiau vaizdą apie padėtį. Na ir rankydamasi vasario mėnesį Sarajeve minėjau, kad rinkimų reforma yra labai svarbus dalykis. Iš savo pokalbininkų nuolat girdėjau, kad jie prašo pagalbos ir aš sakau, pagalba nėra diplomatija diplomatinę kategoriją. Kalba eina apie tai, kad reikėtų pasinaudoti konverguojančiais interesais. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų atitinka didžiausi Bosnijos Hercegovinos interesai vykdyti reformas, ne vien tik tais rinkimų teisės reformas, bet vykdyti reformas, kuris leistų. E, e užtikrinti stabilumą, saugumą šiame, šioje šalyje dėl Moldavijos. Na, Taip, man žinoma Europos parlamento pozicija, na ir aš asmeniškai pasirūpinsiu e, šiuo regionu kitą savaitę, ketinu lankytis Bukareste, o taip pat ir Kišiniove. Na ir. E, į Moldaviją vyksiu kartu su Federika Mogherini ir beje pasiremsiu ir jūsų rezoliucijomis. Tai bus mano orientyras. Pone Pirninkė, pone Mekesteleri, jūs kalbėjote apie tą pažangą, kurios reikia. Taip. Mes, tai nebus kažkoks malonės aktas. Reikalavimas yra rezultatai, rezultatai reikia atitinkamų mechanizmų ir Pavyzdžiui, čia kalba eina apie tokius klausimus, kaip kad e, bel, vizų liberalizavimas Serbijoje. Na tai mes žiūrime skeptiškai. Na ir Serbijos vizų liberalizavimo politika turėtų e, orientuotis tai, kas daroma ES lygių. Nuo kalbant apie neteisėtą migraciją, ypač iš Irano, Pelberglaradą, tai iš tikrųjų kietas riešutas, mus tai neramina, tai yra tikrai esminis dalykas. Svarbiausia, kad būtų vykdami kriterijai ir jie, tegul pasiekia rezultatų, bus rezultatai iš mūsų pusės. Ir paskutinę tarybą kaip tik e, pasisakėme už tai, kad Albanija, e, Maked, Šiaurės Makedonija ir jo kalnyje tikrai turi pasiekti rezultatų. Pone Fleckenstein, jūs teiravotės dėl Šiaurės Makedonijos ir būsimo pavadinimo, arba, sakykime, paprasčiausiai Skopija, paramos Skopija. Per pastaruosius keletą metų uh, uh, sukūriau su labai, labai gerus asmeninius santykius su užsienio ministrais uh, Dmit, Dmitroviu ir kitų ministrų. Na ir iš tikrųjų jie yra svarbus mano pokalbininkai ir uh, turėjo galimybės juos pasveikinti ir pas mus. Taigi, tiesiog dėl jūsų klausimo, tai pasakysiu, kad savo pareigose dėsiu visas pastangas tam, kad šių šalių drąsa e, duotų rezultatų. Toliau, Jūs teirautės apie platesnį kontekstą, apie trumpo susitikimą su Putinu ir, ir ko galima iš to tikėtis. Kai klausiausi jūsų klausimų, prisiminiau vieną vaizdą, kurį mačiau vienoje konferencijoje ir kurioje buvo daug skaitomo Vinstono Čerčilio citatų ir tekstų. Man atrodo, kad Vinstonas Čerčilis buvo tas žmogus, kuris puikiai žinojo, kad e, dažnai žmonėms atrodo, politikams atrodo, kad jeigu jie tarpusavėje e, sutarė gerai, tuomet jie pajėgs išspręsti ir visas politinės problemas. Ir tai yra iliuzija. Kolegos iš Izraelio, su kuriais buvau susitikusi prieš kelias savaitę savo biure, tas kolega pasakė labai gerai, mano galva, jis pasakė, kad Trumpas turi gerus, instink, turi gerus instinktus, bet neturi strategijos. Ir jį supantys žmonės turės kažkaip tą situaciją suvaldyti. Šiandien mums trūksta tokių žmonių, kurie pajėgtų suvokti, kokia kokie yra mūsų interesai ir kurie nepasiduotų pagundai tiesiog maloniai pabendrauti su kieno nors pasinaudojant to, to asmeninių santykių da, a, žavesiu. Prisiminkime, pavyzdžiui, kai da, buvo kalbama po pirmojo pasaulinio karo, kad labai, kam yra reikalingi diplomatai, kurie susitinka nevatarėsi labai ilgai da, ir uh, daug kainuoja mokesčių mokėtojus, bet pažiūrėkite, 1919 metais buvo vis dėlto pasirašytas Paryžiaus susitarimas ir puikiai uh, uh, Britų istorikas Makmilanas tai yra aprašęs savo knygoje. Vagil, malonu visi vėl pamatyti. Tikrai puiku, kad po, metų, po tiek metų vėl susitikome jau Šiomis e, aplinkybėmis prisimenu, kai jūs buvote e, ambasadorius Vienoje ir aš tuo metu buvau korespondentė, parengiau interviu, nes visuomet mielai lankiausi Ljubljano ir kitose gražiose Slovenijos miestuose. Jūs tiravotės dėl e, nacionalizmo, ksenofobijos, populizmo, kaip su jais elgtis, kaip elgtis su šia pigia politikos forma, kaip juos išvengti. Uh, Taip, reikėtų e, aštrinti kritinį požiūrį. Nėra paprastų sprendimų, tačiau aš asmeniškai apskritai nevartoju savokos populizmas. Man atrodo, kad ši savoka patyrė infliaciją, tapo savotišką karinę, karinių pigių lozungų. Aš tiesiog turime suvokti, kad e, žmonės būkštauja, ilgisi kai kurių dalykų ir savo pas, e, pareiškime, pasisakymę trumpai kalbėjau, kad reikia vėl atkurti ryšį su piliečiais, nes e, kai kurie sprendimus primantis asmenys tiesiog prarado sąlytį su žeme. Aš asmeniškai bandau to sąlyčio su žeme neprarasti, būti realisti. Ir manau, kad mes turime visą laiką save čiupti už nosies ir susivokti, kokia yra tikrovė. Tiek, Rebeka Hams. Na, džiugu jūs vėl matyti, na, e, Frankfurte prie Oderio. E, 2011 metais, jeigu neklystu, buvome susitikę, kai kalbėjome apie energetikos politiką, jūsų priekaištas pagristas, turiu pripažinti, kad tikrai uh, E, kad galbūt šiek tiek užsiplepėjau, kai kuriuos savo pasisakymo pasažus e, galbūt peršokau, nes tinga laiko, tačiau tikrai e, galbūt reikėtų daugiau mano pasisakymį skirti dėmesį rytų Orin, Ukrainai. Dar nesilankiau rytų Ukrainoje, tačiau lankiausi tris dienas Kijeve ir vakarų Ukrainoje, kabutėse. E, aš asmeniškai ypač svarstu, kaip e, prisidėti prie to, kad žmonės rytų Ukrainoje galėtų gyventi e, bent jau minimaliai normalų gyvenimą, kad būtų aprūpinti energija, elektra, būtų šalinimas minus. Martin Zaidiš yra ambasadoris tam regione, jis yra atsakingas ir už bendradarbiavimą su regionu ir uh, mes turime daug diplomatų, kurie rūpinasi kaip tik tuo, kas yra tikroji diplomatija, tai yra prevencinė diplomatija. Niekas nežino, kad ji vyksta. Vienas prancūzų generala, generolas e, yra kartą pasakęs, kad e, už prevencinę diplomatiją negausite medalių už drąsą, nes e, dirbamo užkulisiuose. Taigi iš tikrųjų dirbama, vykdoma ta prevencinę diplomatiją. Ir beje, turėjau galimybės nesikį pasikeisti mintimis tiek su kolegomis iš Rusijos, tiek iš Ukrainos. Ir mano manimu svarbiausia reikėtų rūpintis tuo, kad žmonės bent kiek normaliai galėtų gyventi. Yra daugybė priežasčių, kodėl viskas nejuda į priekį. Bet e, ačiū už jūsų klausimą dėl rytų Ukrainos, nes tikrai peršakau šį pasažą savo pasisakymę. Toliau. Toliau, man rodos, buvo ponas Hadžičis. Jūs domėtės dėl migracijos ir breksito. Na, beje, dėl breksito pagrindinis darybininkas yra komisaras Barnie. Du sėkius jau su juo susitikau Na, ši tema ir toliau bus mūsų darbo atverkėsi, ypač spalio mėnesį. Na ir, kaip žinia, ypatingai kietas riešutas breksito kontekste yra Šiaurės, Afrikos, e, klau, Šiaurės Airijos klausimas, tačiau neturėčiau daug ką čia pridurti, nes pirmiausia, atsakingas darybininkas yra komisaras Bernie, o be to, Junktinė karalystė padėtis keičiasi kas valandą. Todėl čia tikrai negalėtume pernelik e, toli žvelgti prieki, toliau domėtėsi, ar Europa galėtų griūtis, subirėti. Manau, kad e, Europa yra išgyvenusi daug sunkesnius laikus. Labai gerai prisimenu 2003 metų pavasarį. Tuo metu brendo į, e, Irako krizę, buvo įvairiausių pareiškimų ir Europoje buvo labai susiskaldžiusi ir NATO. Prisimenu, kaip tuo metu NATO tuometinis generalinis sekretorius užėjo už durų ir sako, nežinau, kaip čia bus toliau. Taigi tikrai Europa buvo susiskaldžiusi daugelį sričių. Na taip, dabar yra atotrukis, pažiūrėjau, tarp šiaurės ir pietų, bet mes vadovamės mažų pragmatiškų žingsnių politiką. Tegul Europa sprendžia svarbiausius klausimus ir nešvaistykime jėgų, e, sprendami kažkokias mažus trečiailis, keturailis dalykus. Toliau, ponas Bargezija. Jūsų klausimas apie tai, kad e, mes turėtume užblokuoti taip pat ir e, migrantų išvykimą iš jų šalies. Aš atsakysiu jums, jūsų klausimą angliškai, nes mes pritrūks žinių apie itališkus terminus. Mes kalbame apie 65 milijonus migrantų visame pasaulyje. Koks yra Austrijos požiūris į tai? Ir aš manau, kad pastarosiomis savaitėmis mums pavyko šiek tiek paveikti diskusiją šią temą Europoje. Uh, Mes turime įvairias priemonės ir Schengeno erdvę, ir Dublina, e, Dublino reglamentą. Ir tie dokumentai buvo patvirtinti jau labai seniai. Ir mes manome, kad e, e, reikia dirbti tiesiogiai su žmonėmis. Ir praeitą savaitę da, kažkas mus apkaltino e, tuo, kad mes taikome darvinistinį požiūrį, kad le, tik tai stipriausiai galės atvykti. Bet iš tikrųjų buvo, mūsų požiūris yra kitoks. Ir mes jį bandome išaiškinti. Ir mes teigiame, kad mes turime suvokti šiandien, kad turime panaudoti e, tokias priemonės, kurios padėtų mums. Uh, kažkaip e, suvaldyti e, tuos e, globalius žmonių dėjimo srautus. Nepakankama demokratija, migracija, skurdas, apie šios problemos skatino žmonių judėjimą ir apie tai jau buvo kalbėta prieš 10-15 metų. Ir e, jau su Italijoje ir mes Austrijoje nuo 15 metų susidurime, susidurime su šiomis rimtomis problemomis. Ir mes norime parengti tokias priemonės, kurios atitiktų globalaus pasaulio iššūkius. Toliau Jemenas, ponas Kava. Kur jūs esat? A, tiesiog norėjau pamatyti, kur jūs esat. Taip, tai yra iš tikrųjų netiesioginis karas Ir čia kalbu ne vien apie Jemeną. Visi karai Sirijoje, Irake, Jemene yra netiesioginiai karai. Ir aš visuomet vengiau kalbėti apie pilietinį karą, nes iš tikrųjų čia yra tiesiog toks netiesiogiai vykdomas karas. Aš kalbėjau su ponu Griffiths ir jis e, labai aiškiai išsakė savo nuomonę ir aš labai dėmiai jo klausiausi. Jis labai aiškiai pasakė, kad kad Iranas nekelia jokių problemų iki 15 metų kovo mėnesio. Tai yra iki to laiko, kol, prieš pradedant bombardavimą. Ir Jemenas nėra viduržymio jūros regione, jie da, yra sum, jie išgyvena didžiausią humanitarinę tragediją nuo 1945 metų. Ir aš nenoriu čia da, da, sumenkinti to, kas įvyko Sirijoje. Da, su, Sirijoje buvo baisu, o Jemenė yra tikra katastrofa. Ir turime dirbti su tais, kas galėtų ką nors pakeisti. Apgaunada karas. Um... Pone Karas, dėl Kosovo. Na, tuo metu, kai kėlėte klausimą, aš pati galvojau, tai kaip čia dabar. Na ir atsakymas tikriausiai tai gali būti kalbėtis, kalbėtis, kalbėtis. Bent jau aš taip suprantu diplomatiją, užsienio reikalų politiką ir jokiais būdais negalima leisti, kad dialogas nutrūktų. Na, reikia gerai pasverti tuos veiksmus, kuriuos vykdė. Ir esu tikra, kad e, lankiausi kovo 31 tarp Prišinos, Kosovo, Belgrado ir tikrai apgailestautina tai, kaip greitai gali pasikeisti klimatas regione. 12 val. niekas negalėjo numanyti, kas įvyks 17 val. Nebuvo jokių ženklų. Na ir manau, kad visi turime išlikti budrus. Na ir tiesiog apeliuoti šias salis būti brandiems politinių požiūrių. Taip, regi regiono istorija sudėtingesnė, gilesnė, platesnė, negu kad jis gali suvirškinti. Reikia pragmatizmo. Daug pragmatizmo. Ir įsiklausyti visus balsus. Ir tikrai reikėtų viską labai kruopšiai patikrinti, pažiūrėti, kur link viskas krypsta. Ir man rodos, matėmės Gotveik, tuo metu jau atsakiau ir šiandien sakysiu štai kaip. Derinimas vienas dalykas, bet man daug svarbiau yra štai kas. Na, jeigu pasižiūrėsime didžiasias europinės valstybės su didesne e, atsakomybė, tai reikia pagalvoti, ar mes norime dvi šalės užsienio politikos, ar bendros sąjungos užsienio politikos. Ir beje, tai esu jau viešai minėjusi, taigi mano pastarųjų mėnesių, septynių mėnesių patirtis rodo štai ką, kad uh, į tarybas atvyksta vis mažiau ministrų. Tai yra didžioji problema. Mes, pas mus atvyksta e, ambasadoriai, e, e, atvyksta e, tarnautojai, bet vis mažiau e, ministrų. Ir mes faktiškai kaip ministrai, ko nekopijuojame, tarnauti darbą. Ir tikrai e, norėtųsi, kad tiek aš, tiek ir kolegos rastų laiko Ir turiu pripažinti, kad tarybose jau senokai nemačiau kai kurių kolegų ministrų. Taigi štai koks yra klausimas. E, kiek bus politinių pastangų intereso politinių lygių, kai kalbame apie šios klausimus? Oiginai. Ar jų, dėl jūsų klausimo. Vyriausybės susitarime, kurį mm, vyko, dėl kurio vyko dėrybos vyriausybės koalicijoje sausio gruodžio mėnesį. Tai faktiškai yra to tasa, ką matome po Lisabonos starties daugelį valstybių narių. Tai yra, kad įvairios ES darbo tvarkės yra apjungiamos ministrų pirmininkų biuruose. Ir faktiškai Austrija tęsiasi tą tendenciją, kurį pažįstama ir iš kitų ministerijų. Uh, tikrai turiu nepaprastai daug darbo, man nesudaro įspūdis, kad iš manęs kažkas atimta, bet aš esu, e, dirbu uh, užsienio reikalų ministrų tarybose, važiuoju į tas tarybas Ir lygiai taip pat e, dalyvauju daugelį dvišalių susitikimų skirtų užsienio politikos klausimams, taigi tikrai man nesusidaro įspūdis, kad kažkas iš manęs atimta, taigi dėl tų darbo tvarkių, kurios liečia mano veiklos rytį, tai tikrai čia man pakankamai daug darbo nieks netimta, o dėl tarp Atlantinio santykio tai reikėtų e, lygybę šiame santykiu. Norėtųsi, kad Europa būtų labiau savimi pasitikinti. O toliau. E, kolega iš Vengrijos. Minden, pedika. Na, negaliu daug ką, visko pasakyti vengriškai, tačiau daug, nemažai suprantu vengriškai. Uh, kaip turėtų atrodyti santykius su Rusija? Na, jau anksčiau atsakydama pasakiau ir dabar dar kas iki pakartysiu. Turimas priemonės, įskaitant ir Dublino reglamentą, yra iš laikmečio prieš globalizaciją. Sakyčiau, mes vadovavomės iliuziją, kad e, bus maksimaliai šimtas žmonių, kurie norės prieglapšio Europos Sąjungą, dabar patėtis visiškai pasikeitusi ir norint spręsti šią situaciją, reikia kitokių priemonių. Nuo kalbant apie santykių su Rusija, Rusija daugelis ryčių yra partnerė. Taigi mes turime ypatingą dėmesį skirti toms temoms, kurios yra bendros abiems šalims, kartu nepamirštant geografinio aspekto. Ir dėl Azijos dar. Ir Latino Amerikos. Atsiprašau. Tai liko tik tais minutė, per kurią galiu pakalbėti apie Latino Amerikos šalis kitą savaitę, kiek įmanoma, daugiau bandysiu praleisti laiko su kolegomis iš Latino Amerikos. Džiaugiuosi e, būsimais susitikimais su jais, kai ką matysiu dar sėkiu, o taip pat mūsų darbo tvarkėje skiriama dėmesio ir būsimai generaliniai asamblėjai, tačiau yra vokiškas posakis, tikiuosi vertai išversi. Kartais e, reikia nepabijoti padaryti ir spragą, kažko atsisakyti. Mes kalbame apie prioritetus, daug tų prioritetų. Čia mes kalbame apie e, žemyną, su kuriuo turime daug ryšių. Jūs galbūt, aš esu iš mažos vidurio Europos e, šalies, kuri dėl konkrečių priežasčių daugiau dėmesio skiria pietričio Europai nei kitai Atlanto pusiai. Tiesiog faktas. Bet aš esu realistė. Dėsime visas įmanomas pastangas bet per ateinančius šešis mėnesius, tiesiog jau taip yra, aš daugiau skirsiu dėmesio toms temams, kurias prieš tai paminėjau. Ir jeigu nori realistiškai spręsti visus tuos paminėtus klausimus, tai negaliu lankytis tuo pačiu metu, tuo pačiu metu ir Pietų Amerikoje, Centrinė Amerikoje, kaip ir mano minėtame regione. Bet mes juk turime išorės veikimų tarnybą. Kaip jau minėjau, įvyks kitą savaitę SELEC e, posėdis, vyks e, generalinė e, asamblėja, jūs ypatingai kalbėjote apie Nikaragvą ir Venezuelą. Mes labai atidžiai stebėme situaciją. Mes nebeturime Austrijos ambasados Karakas, bet per išorės veiksmų tarnybą stebime situaciją. Ir jeigu iškils būtinybė, tikrai uh, dėsiu visas pastangas, kad būčiau vietoje. Taip pat manome, kad reikia pasidalinti e, krūvių, kiek įmanoma pavaduos e, Margarita e, Fagerinė. Ir reikalui pribrendus apsilankysiu ir Latino Amerikoje. Na, o man asmeniškai Latino Amerika itin brangi. Ar ką nors pamiršau? atrodo, kad ne. Dėkuoju iš jūsų laiką, linkiu daug sėkmės ir e, džiaugiuosi būsimais susitikimais, e, tikiuosi geromis aplinkybėmis. Minister Kneisel, we thank you for this debate and we wish you best. Ministre Knesel, ačiū už, už diskusijas. Sėkmės Austrijai pirmininkaujant, siekiant bendro sutarimo, sprendžiant įvairius šalies politikos klausimus. Laimingo kelio atgal į vieną. Kolegos, šiek tiek vėluojame pradėti darbą su kitu darbo atvarkės klausimų. Jei ko nedomina tai, kas vyksta juo atkalnyje, prašome išeiti į salės ir mes tęsime už vienos minutės. So, ladies and gentlemen, we're 20 minutes already running late. Gerbėmieji, jau vėluojame 20 minučių, einame prie penktą darbo tvarkės klausimo, pranešimas dėl 18 metų komisijos pranešimo dėl Kalnyjos buvo aptarti pranešimų projektai dėl Serbijos kitų valstybių virželio mėnesio. Dabar kalbėsime apie Jotkalnyje. 21 metai yra nurodyti komisijos kaip galimi metai, kai Jotkalnyje kartu su Serbija galėtų stoti Europos Sąjungą, nes bet bet aišku, stojimo procesą lems reformos sparta. 31 e, dėrybų skyrius yra pradėtas iš 35, visgi Jotkalniai dar lieka asmenių iššūkių, asmenėse srityse, kaip pavyzdžiui, kovos organizuotų nusikalstamumu, žiniasklaidos laisvės užtikrinimas ir taip toliau. Iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešėjui Čalzai Tanukui. Ačiū, pirmininkė. Aš e, suprantu, e, kad e, Berlyno proceso formatu vyksta susitikimas Londone, mums pasėdžiauja šiandien. Iš tiesų labai gaila, kad vakar viršūnių susitikime nedalyvavo. Tuo metu dar buvęs mūsų užsienio reikalų ministras ir tikiuosi, kad Junktinė karalystė norės dalyvauti tame, kas vyks vakarų Balkanuose ir po Brexito. Uh, Esu jau daug metų pranešėjęs, sėkiu užtikrinti pusiausvyrą e, tarp pažangos e, pagirų ir išskirimo e, tokių dalykų, kur dar reikalinga pažanga yra. Aišku, Jotkalnyje yra lyderė. Uh, ES plėtros procese, kaip minėjote, atidaryti 31 iš 35 darybų skirių ir visgi galbūt galėtumėm tikėtis e, iš jų šiek tiek daugiau negu iš kitų. Uh, da, norinčių įstoti Europos Sąjungos šalių. Na, iš tiesų, Jotkalnyjos e, atveju iš tiesų kartelė yra šiek tiek aukščiau. E, tuo tarpu Jotkalnyje vyko prezidento rinkimai, norėčiau pasveikinti poną Jukanovičių su išrinkimu e, ir po vertinimu iš tiesų užtikrinamos visos teisės ir laisvės. Ir, ir po dalinio boikoto, kuris buvo paskelbtas nuo 16 metų, dabar visos partijos dirba parlamente ir visos partijos grįžo besalgiškai. Be Ir iš tiesų e, reikia, kad vyriausybė būtų e, atsakinga ir gal, kalbant apie e, SBO rekomendacijas, tai jos bus tinkamai įgyvendintos, jeigu politikai užsiims to ir opozicija, ne tik tai juos išrinkusi vyriausybė. Iš tiesų reikia gerinti žurnalistų padėtį, žiniasklaidos laisvėje ant kalnie vyksta diskusijos dėl RTCG dėl, e, dėl vadovų. Aišku, mes ir mes apie tai galvojame, žinoma, tai atkalnio sėdinės klausimas, atkalniai e, tai spręsti, tačiau iš tiesų taryba gali pademonstruoti geriausią e, praktiką ir vyriausybė turi pademonstruoti, kad yra pasiryžusi remti nepriklausomą žiniasklaidą, kurdama aplinką, kurioje galėtų veikti. Žurnalistas Lakičius buvo pašautas, Saidas Saidas Kičius buvo buvo užpultas prieš jį tiksliau įvykdytas išpolis, atėjus bomba jo mašina ir aišku tai tik tai rodo, kad reikia reformos žiniasklaidos rytėje. Taip pat E, reikėtų pažymėti, kad žurnalistai e, tyrė galimus korupcijos atveju ir turbūt todėl tapo taikiniais. Ir taip pat, e, kalbant apie tą skaitinį laikotarpį, iš tiesų buvo tik tai devini išpoliai prie žurnalistus, bet ir, ir tas skaičius yra tikrai per didelis, situacija taisytinai yra daugelio požiūrį, iš tiesų tai labai siejasi su mūsų raginimu imtis tolesnių veiksmų kovojant su organizuotų nusikalstamumą ir korupciją. Mes sveikiname dabar pasiektus rezultatus ir tikisim, tikimės, kad darbas bus tęsiamas. Ir e, iš tiesų matome, kad jo kalnystėje yra nauja teisėjų skirimo sistema, tai yra sveikinti dar poro žodžių apie e, vykstantį baudžiamąjį e, procesą, baudžiamą tyrimą susijusius 16 metų perversmu. Ar, uh, pasikesinimų jį e, vykdyti. E, sveikiname kai, tai, kaip tai vyksta, visi teisminiai nagrinėjimai buvo transliuoti viešai ir aišku, toks teismų skaidrumas e, duos rezultatų ateityje ir tai padės, aišku, išsklaidyti visus sverimus dėl suokalbio teorijų. Ir galiu tik tai konstatuoti, kad Jotkalnyje eina tinkamų kelnių. Europos parlamentas sveikina, kad Jotkalnyje daro toliau pažangą tinkamą linkme. Ir iš tiesų dabar tik tai laiko klausimas, kada Jotkalnyje, kada Jotkalnyje ateityje taps visą teisę Europos Sąjungos nare. Lauksiu E, pastabų iš kolegų, iš visų politinių e, frakcijų ir aišku pabandysiu visą tai atsižvelgti savo teksto projekte. Dėkui. Ačiū Čarzai Tanukui. Dabar suteiksiu žodį Davidui Martinui, jatkai, delegacijos į Jotkalnyje pirmininkoj. Ačiū, e, pirmininkė. Galbūt. Uh, taip pat už šešėlinį pranešėją, taip pat pasisakysiu uh, uh, pono Andrulakės vardu. Dabar ačiū ponui Tanuko už visą darbą, bendradarbiavimą per pusę metų, jis yra tikras Jotkalnijos bičiulis ir Aišku, jis sako, kad jo darbo kaip lyderio trūks, nors jis niekur ir neišvyksta. Aišku, Vakarų Balkanų strategijoje Europos komisija pažymėjo Kalnijos padarytą pažangą, pradėti praktiškai visi darybiniai skyriai. Ir e, visgi svarbu, kad Kaliningrados e, valdžios institucijos toliau dirbtų, kai kuriuose sritėse stiprintų pastangas, e, kad iki 25 metų Jotkalnyje taptų 28-ąją ES valstybę narę. Ir čia panas Lakis sutarė su ponu Tanoku, kad reikia labiau tvirtinti įstatymų viršenybę, labiau ginti spaudą žiniasklaidą, vykdyti viešosios administracijos reformas ir efektyviau panaudoti socialinį biudžetą, kad būtų didinamas es nesaugumas ir aišku na, tai, kad buvo patvirtinta strategija dėl kovos su korupcija, dėl apsaugos darbo rinkoje, aišku, tai yra labai pozityvus dalykas. Uh, Ir aš norėčiau taip pat padėkoti Čarzui už jo išsamų pranešimą ir norėčiau pasakyti, e, kad, e, kad praktiškai perėmė visą tai, e, visas tas išvadas, kurios yra pateiktos jo pranešime, perėmėme tai mūsų išvadas kitos savaitės renginyje. Uh, Ir tai, kas vyksta, iš tiesų yra pozityvu, nes e, vykdomos yra e, reformos, pozityvu tai, kad grįžo visos partijos į parlamentą, jos e, gali atlikti labai reikšmingą vaidmenį, siekiant, kad vyriausybė ir toliau eitų E, stojimo Europos e, Sąjungą arba Europos Sąjungos narystės e, keliu. Čarzas taip pat pažymė klausimą susijusiu su pagrindiniam laisvėm. Tai vis dėlto, kalbant apie rinkimus, nebuvo Iš tiesų diskusijų ir visuomeniai rinkėjams buvo labai sunku remiantis informaciją pasirinkti kandidatus, aišku, ir e, skaidrumas, ir rinkimų komisijos profesionalumas iškėlė nemažai klausimų. Uh, SBO yra pateikusi rekomendacijų dėl išsamių reformų ir žinau, kad parlamentas tai gilinasi ir tikimės, kad kai bus gražinta opozicija, bus einama prieki su tom reformom. Dėl žiniasklaidos laisvės Čiausas na, pažymė tam tikrus nuogastavimus. Mes e, e, vėlgi atlikdami bendrą vertimą turėtume pasakyti, kad e, tai yra sritis, kur geriausiu atveju galima pasakyti, kad jokios pažangos nėra. Galbūt ir negrįžta į praeitį, bet iš tiesų žiniasklaidos laisvės srityje pažangos nepadaryta, vyriausybė turi padaryti daugiau, stiprinti pastangą šioje srityje. Dar vienas klausimas, galbūt kažką tai praklausiau, Čarzo pranešim, praleidau kažką tai. Uh, Tai yra pačios nusavybės e, klausimas. E, buvo nemažai informacijos apie tai delegacija, apie tai, kad jo Kulnijos e, valdžia labai subjektyviai taiko ekspropriaciją visuomenės labui, kaip jie sako. Ir toks piknaudžiavimas yra gali e, dėl to, kad nėra e, e, Jotkalnijos konstitucijoje jokios savokos to, kas yra privati E, nusavybė ir e, viešas interesas e, labai aptakiai apibrieštas yra, kaip galėtume užtikrinti, kad privačios nusavybės teisės būtų užtikrintos, o su tuo labai glaudžiai siejasi ir tos turto ekspropriacijos, kurios vykdytos buvo prie komunistų režimo. Tas grėžinimas, aišku, vyksta, bet labai lietai. Uh, Ir baigdamas pasakysiu, kad iš tiesų Čarlzas per ne vienerius metus labai daug darbo nuveikė susijusios su Jotkalnyje ir aišku, galime jį tik tai pagirti ir tikiuosi, kad, tikiuosi, kad didžioji dauguma pritars jo pranešimui. You, David Martin, your... Dėkuoju Davidui Martinui, dėkuoju Jums už pasisakymą kurį padarėte tai kaip e, ryšių su Jutkalnyje delegacijos pirmininkas. Toliau periname prie šešėlinių pranešėjų, bent jau kreipiuosi tuos, kurie dalyvauja posėdėje. Taigi, ponas Peterlė, jūs atstovaujate apie frakcijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Tanokui už dar vieną labai gerą pranešimą, labai realistišką pranešimą apie Jotkalnyje. Džiaugiuosi, kad daroma pažanga. Nekartosiu to, ką jau sakė kiti kolegos apie konkrečias rytis. Akivaizdu tik tai, kad e, e, reikia tolesnės pažangos ir Jotkalnyje įrodė, kad geba žengti į priekį. Ir tai patvirtina tai, kad ji yra jau pažengusi dėrybų procese. Be to, padaryta pažanga taip pat ir uh, nustatant sieną su Kosovu. Ir mane stebina reikalavimas spręsti ginčius dėl sienų su kitomis šalimis. Austrijos ministrė ką tik mums e, pasakė apie savo ketinimus šio regiono atžvilgių ir aš labai džiugiuosi, kad mes dirbame toliau ir žengėme į priekį. You, Alois. Dėkoju, Alois Peterle. Toliau. Alde frakcijos vardu kalbės ponas Radoš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paskelė, pasveikinti poną Tanoką, parengus labai gerą ir gerai subalansuotą pranešimą. Aš e, Taip pat manau, kad e, pastraisiais metais Juotkalnyje padarė nemažai pažangos. Tačiau tam tikrose labai svarbiose sritėse pažangos e, visai nebuvo pastebėta. Ir čia aš kalbu apie žiniasklaidos laisvę Žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi ir jį parodo, kokia stipri yra demokratija šalyje. Ir mes matome, kad ne tik pastraisiais metais, bet jau apskritai jau ilgą laiką šioje srityje nėra jokios pažangos. Žurnalistai yra persekiojami, jiems yra grasinama, jiems yra taikomos finansinės baudos ir taip toliau. Be to, Jotkalnyje buvo patvirtinti labai svarbus įsakymai, pavyzdžiui, dėl nacionalinio transliuotojo ir dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos. Tai parodo, kad kuriama yra valstybė reikalinga infrastruktūra, bet reikėtų dar palaukti, kad pamatytume, kaip yra įgyvendinami šie įstatymai, nes mes visi žinome, kad kur kas lengviau yra priimti teisingus įstatymus ir kur visiškai kitas dalykas yra tinkamai juos gyvendinti. Uh, Reikėtų taip pat e, e, siekti, kad būtų daroma daugiau pažangos viešųjų pirkimų srityje, nes viešieji pirkimai labai dažnai e, skatina korupciją. Taip pat norėčiau paminėti ir skaitmeninės žemės registracijos priemonės ir licencijų išdavimas elektroniniu būdu. Uh, Aš manau, kad visos šios priemonės turėtų būti labiau prieinamos verslininkams ir geriau turi būti skelbiama informacija apie tai, kaip sudaromi yra įvairūs komerciniai sandoriai. Taigi, pažangos dar reikia, bet dėkoju ponui Šantanukui už labai, labai gerą pranešimą. Dėkoju dabar žalieji ponas e, Medzerič. Dėkuoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Tano, kad tikrai labai geras pranešimas. Gal taip yra iš dalies ir dėl to, kad e, Jotkalnyje yra, ko gero, ta šalis, apie kurią rašyti tokią ataskaitą yra e, lengviausia. Bet iš tikrųjų, pranešimas yra geras. Nenorėčiau pernelik ilgai kalbėti apie visą padarytą pažangą, kurią mes labai džiaugiamės, esame patenkinti tuo, kaip apskritai e, klostosi padėties Jotkalnijoje, kaip jį žengia Europos integracijos e, link ir mes remiame vakarų Balkanų siekį įstoti į Europos Sąjungą. Ta pasakęs, norėčiau e, paminėti kelis klausimus. Septintoje pastraipoje pranešėjas visiškai teisingai sako, kad vienas iš svarbiausių dalykų kovojant su korupcija būtų koru, kovos su korupcija biuro įsteigimas. Aš norėčiau Jums priminti, kad Vienas, vienos labai svarbios nevyriausybinės organizacijos vadovas, kuris dirbo kovos su korupcija taryboje, buvo neseniai atleistas. Ir tai beje nėra vienintelis toks atvejis, kai nevyriausybinio organizacijų atstovai yra a, išstumami iš kovos su korupcijos proceso. Tai mus neramina ir mes norėtume, kad vyriausybė peržiūrėtų savo sprendimą, kiek tai yra įmanoma. Be to, tam, kad galima būtų kovoti su korupcija veiksmingai, ir čia aš kabėje kalbu, išvadamas į savo patirtį, būtina užtikrinti visišką skaidrumą viešųjų finansų srityje. Čia dar galima būtų nemažai ką pakeisti ir patobulinti. Mes matome, kad po to, kai buvo pakeisti įstatymai, praeitų metų birželio mėnesį skelbiama daugiau informacijos apie viešuosius finansus. Pavyzdžiui, greitkelių statybos konkursų duomenys buvo paskelbti. Taip pat skelbiama informacija apie tai, kokie mokėjimai buvo atlikti prieš rinkimus. Bet ne viskas buvo paskelbta ir Mes manome, kad vyriausybė turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą. Aplinkosaugos e, sritis 23 pastraipą. Mes pritarėme tam, kas čia pasakyta dėl salynos. Mes taip pat manome, kad reikia atlikti poveikio vertinimą ir mes visuomet teikime e, pakeitimus šiuo klausimu. Moradžos upės projektas taip pat yra aktualus ir čia reikėtų pažiūrėti, ar jis iš tikrųjų atitinka galiojančius įstatymus. Dar vienas dalykas. Mes dalyvavome de, uh, prezidento rinkimų nu, stebėjimo misijoje ir mes iš esmės pritarėme uh, SBO ataskaitai. Bet svarbu kalbėti ne apie tai, kas vyksta rinkimų dieną, be abejo, tai yra svarbu, bet vis tiek, bet reikia daugiau dėmesio skirti tam, kaip ruošiamasi yra rinkimams. Uh, Ir nereikia apsiriboti vien tik tai rinkimų kampaniją. Ir turime surasti veiksmingas priemonės, kurios padėtų mums geriau įvertinti visą priešrinkiminį laikotarpį pačią plačiausią prasme. Dėkuoju. Toliau ponas Hadži Džordžiu. Many... Dėkuoju, ponė pirmininkė, nelabai ką galėjai pridurti prie to, kas buvo pasakyta, nes iš tikrųjų Jotkalnyje. Uh, padarė labai daug siekdama stoti į ES. Taip pat dėkoju ponui Tanukui už subalansuotą pranešimą, jis puikiai padirbėjo. Bet Jotkalnyje dar daug ką turi padaryti tam, kad pri, galėtų prisijungti prie ES. Nors aš pritariu ponui Mesteriks, kad iš tikrųjų Ne viena e, Jotkalnyje susiduria su tokiamis problemomis. Bet čia kalbame apie Jotkalnyje. Taigi, korupcija tai mums labai aktualus klausimas. Kopenhagos kriterijai tai yra dar vienas e, svarbus dalykas. Žiniasklaidos laisvė, lais, e, laisva žiniasklaida. Iš tikrųjų, čia labai rimta, rimtų problemų esame šioje srityje kaip yra išleidžiamos viešosios e, lėšos. Mes turime daryti viską, kad jos būtų e, naudojamos kuo veiksmingiau. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, kad pranešime yra paminėtas galimas Jotkalnijos stojimas į NATO. Mes manome, kad kai kalbame apie šalies siekį įstoti į ES, reikia tą siekį atskirti nuo bet, kokių, bet kokio siekio to šalies įstoti į bet kokias kitas organizacijas. E Dėkuoju, ponė Hadži Žorčiai, nėra FTD, nėra FTP. Ar kas norėtų dar pasisakyti, atrodo, kad ne. Tuomet pagal mano sąrašą dar noriu pasisakyti ponas Pitsulio, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau mm, pasveikinti poną Tanu, kad dar, vien, dar dėl vieno labai gerai perinkto pranešimo. Taip. Uh, Taip, per pastruosius keletą metų Juotkalnie padarė gerą problemą, tai nušviesta pranešime, taip pačiau kalbama ir apie tam tikras problemas, pavyzdžiui, vis didinti smurtinių mirčių atveju, smurtas susijęs su nusikalstamumu, tai aišku atsiliepia ir gyventojų saugumui. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į žiniasklaidos laisvę, grasinimus žurnalistams, bet to yra kitų bendro pobūdžio problemų. Pavyzdžiui, e, su Jotkalnyje susidarėta dėl 31 iš 35 skyrių. Na ir Jotkalnyje faktiškai yra tų Balkanų šalių lyderė, kur, kurios norėtų prisijungti prie ES. Taip, pranešime paminėti kiti trūmai, kurias reikia šalinti. Jotkalnyje aktyviai remia regioninį bendradarbiavimą. Ir e, artimiausia ateityje e, Jotkalnie turi išspręsti sienos problemą su kaiminimis. Podgorica e, palaiko e, parlamentą. Tačiau prieš Jotkalnie įstojant į Europos Sąjungą, ši šalis turi spręsti dar daug dalykų ir pri, e, pritaikyti europinius standartus. Todėl Jotkalnie turi palaikyti dialogą su piliečiais. Ir viso šio proceso sėkmė priklauso nuo santykio tarp opozicijos ir vyriausybės. Opozicija grįžo į vyriausybę, tai sveikinas dalykas. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Picula, ar būtų daugiau kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet norėčiau pasidomėti, ar kas nors yra iš NIE generalinio direktorato ponas Jimeno. Nematau. Reikia tokinių man. Prašau žodis jums. Pane Jimeno. Dėkuoju, pane pirmininkė. Gerbiamas ponė Tanokai, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau pagirti E, pranešėjo dėl jūsų pranešimo skirto Juotkalnyjei projektą. Mes pilnai pritarame jūsų vertinimu ir jame atsispindi pagrindinės mūsų šalies ataskaitos išvados. Taip pat e, palaikote komisijos pastangas, palaikote ryšius regionu, Vakarų Balkanų strategiją, mes telkime strateginius prioritetus, kurie be kita ko buvo aptarti ir e, pastarame viršinių susitikime. Jūs sakėte, kad e, dėrybose dėl narystės e, Jotkalnyje yra pirmantis šalis, 31 skyriaus dermasi, dėl trijų skyrių jau baigta tas darybos ir per paskutinę tarp vyriausybės vyriausybinė konferencija, kaip tik ir tai buvo kalbama, birželio 25 dieną. Rybos ir toliau tęsis. Uh, Tačiau tolimesnė pažanga bus padaryta tik tais tuo met, jeigu Jotkalnyje skirs ypatingą prioritetą e, problemų e, teisinės viršenybės e, srities sprendimui, skaitant pinigų plovimą, e, žmonių gavenimą, o taip pat neteisėtai sakyto turto konfiskamą. O dėl žiniasklaidos ir žodžio laisvės, tai be kita ko. E, E, buvo atleisti viešųjų televizijos stočių vadovai, buvo išpaliai prieš žurnalistus ir kritiškas nevyriausybės organizacijas, šios problemas turi būti skubiai pre, sprendžiamas. Ir nėra jokio trumpesnio kelio. M, mm, link narystės. Na ir dėrybų e, dėl 23 ir 24 skyrių sėkmė lems visą dėrybų eigų. Nu, o šiaip mes nuolat drąsiname vis visus e, politinius veikėjus Jotkalnyje, mažinti įtampą ir sugražinti politinės diskusijas į parlamentą. O e, lapsniškas opozicijų partijų grįžimas, apie kurį pranešta, tai yra drąsintis dalykas, kuris turėtų būti praktiškai gyvendintas. Na ir esu tikra, kad parlamento nuoseklus signalai, o taip pat ir uh, Komisijos pastangos bus svarbus orientyrus ir juotkalnyje kelyje Europos Sąjunga. Na ir šią dvasę norėčiau dar sėkiai padėkoti komisijos vardu už rezoliucijos projektą, o taip pat ir už labai vertingą indėlį. Dėkoju. Thank you, Ms. Jesus Gimenero. Dėkoju, ponė Gimeno. Ar būtų daugiau pagidaujančių pasisakyti? iš komisijos ar išrės veiksmų tarnybos pusės atrodo, kad ne. Tuomet dar sėki suteiksiu žodį Čarsui Tanukui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, aišku, labai džiaugiuosi šiltai žodžiais ir e, kolegų iš įvairių e, politinių frakcijų e, padrasinimus. Taip, siekiama, kad Jotkelnyje stos 25 metais. Na ir mane nustebino tai, kad socialistai ypatinga dėmesį skiria. E, pir, m, mm, teisė į privatų turtą. Na, na ir taip, gal reikėtų sustiprinti šį aspektą, nes tai svarbus dalykas ir man. Uh, Taip pat e, atsižvelgsiu tais, ką sakėte dėl e, pasirengimo e, rinkimams, nepakankamų, e, nepakankamų informavimo pasirinkimo darybams 31 e, pastraipą ir pono pastelį. E, Pastabos yra susijusios su sienos demarkacija, e, konkrečiai sienas su Kroatija ankstesnėme pranešime skiriau dėmesio šiam klausimui, mielai sutinku skirti daugiau dėmesio šiam klausimui. Daug kas minėjote žiniasklaidą, žiniasklaidos laisvę, manau, kad at, pakankamai atsižvelgiu šį klausimą. Nežinojau apie 24 e, skyriuje minimą e, žemės registraciją mm, galiu pasidomėti toliau, ponas e, iš žalių frakcijos kalbėjo apie kovos su korupcija agentūra, man reikėtų daugiau informacijos, tačiau visiškai pritariu tam, kad reikėtų stiprinti šią agentūrą, didinti skaidrumą, ypač kai kalbame apie viešasias sutartis. Na ir toliau, na, na čia, kuri nėra jau komiteto naris, teko daug su ja padiskutuoti dėl dėrybų klausimo, dėl aplinkosauginio standarto, Taip, Juotkalnyje e, pati nuolat teigia esanti ekologiška valstybė, aišku, tai yra įdomus dalykas, dėkoju ir pačiai Hačiagorgi e, ir už jūsų pastabas. E, taip, jūsų minėtas konfliktas vyksta jau senai. Aš nemažai pats diskavau su GUE nariais, dėl šių klausimų, dėl to reikės disku, baltuoti. Na, sutinku, kad gal požiūrės skiriasi, tačiau yra daugia šalės organizacijos, kurios gina demokratiją, mūsų bendras valsty, vertybės. Ir manau, kad dabar uh, uh, NATO labai užsipilta e, iš būstinių iš kurių nesitikėjomės tokio palimo. Tačiau kaip tikrai puiku, kad Jotkalnie tapo NATO nare, o, o kitame tebe jau jį prisijungs ir prie pasąjungos. Dėkoju Čarlzu Tanaku už jūsų baigiamasias pastabas, dėkoju kolegoms už jūsų indėlį diskusijas. Tiesiog priminsiu apie tolimesnius žingsnius e, iki uh, E, rūpiučio 30 dienos 11 val. galite teikti pakeitimus. Kitas varstymas numatytas rugsėjo 22 dieną. AFAT balsavimas vyks arba spalio 8 arba 9 dieną, o plenarinėje sesija bus balsuojama lapkričio mėnesį, tačiau tai dar turi būti patvirtinta. Na, nu, dabar mes galime perėti prie šešto darbo tvarkės punkto. E, pa, dabar jau pasivijome mūsų tvarkaraštį 15 minučių. Taigi šeštas punktas Europos Sąjungos 2019 metų finansinių metų bendrasis biudžetas visai skirsniai. Norėčiau uh, priminti, kad kalbame apie skirtingus, tačiau susijusius elementus. Pirmiausia, uh, teiksime pakeitimus dėl biudžeto projekto, kurį pateikė komisija, o po to patvirtinsime nuomonę ir ją lydinčią rezoliuciją. Norėčiau suteikti žodžių uh, e, pranešiai ponui Benifei, paprašysiu pristatyti jo nuomonės projektą ir uh, pristatyti jo nuomonę dėl biudžeto biudžeto projekto, o taip pat e, nurodyti, kaip jis vertina galimus biudžeto pakeitimus. Prašau žodis kolegoms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms iš įvairių frakcijų. Na ir dabar jau įsivaizduojame, kaip turėtų atrodyti tie pasiūlymai, kaip tai sėkti komisijos siūlymą dėl biudžeto. Na taip. Mm, taip, yra jau mandatas skirtas triologui, pasiekime lemiamą etapą, e, nes mes faktiškai jau užbėgama už akių tarybos pozicijai kuri yra pagrindas dėryboms. Na, yra senas blogas įprotis. Ir jau keletą metų valstybės narės įprato pirmiausia vadovautis dogmomis. Tai yra, kad svarbiausia yra e, taupytis. Na ir tikėkime, kad e, dabar pavyks pagerinti išorės veiksmų, e, politikos veiksmus, bus pasirinktas toleragiškas požiūris ir reikėtų sutelkti į tas rytis, kurios, e, kurias laikome esminėmis. Tai konkrečiai e, ketvirtas skirsnis Taip pat uh, migracijos krizė, taip pat reikia manevro laisvės ir kitų krizių atveju. Mums reikia pakankamai išteklių ir vakarų Balkanų šalims, ypač vakarų Balkanų strategijos gyvenimui, kuri buvo inicijuota praeisį vasarį mėnesį. Taip pat yra signavimai Turkijai per IPA 2 Na, tačiau prisiminkime nesenus Turkijoje rink, vykusių rinkimų rezultatus. Turime paremti finansiškai pilietinę visuomenę Turkijoje. Taip pat mm, ir toliau pasirūpinsime, kad būtų skiriamas antras mokėjimas. Kalbame apie 2 e, milijardus eurų. Tačiau atrodo to finansavimo nepakanka kaiminysės politikos priemoniai, bet to yra e, iš, nenumatytų situacijų sprendimai Afrikoje. E, fondas taip pat reikalingos finansavimas e, stabilumui Libijoje užstatyti, taip pat turime finansuoti demokratijos ir žmogaus teisų užtikrinimą. Bei, mm, parama žmogaus teisų aktyvistams, kurie patiria vis didesnį spaudimą, taip pat nepamirškime ir situacijos artimuosiuose rytuose. Taigi per e, ateinančius mėnesius pateiksime daug pakeitimų tam, kad būtų papildytas šis tekstas. Tai nebus kažkoks e, e, begalinis siūlymų sąrašas, tačiau Iš tikrųjų, e, taip tikimės e, išreikšti komiteto poziciją dėl visų šių klausimų. Dėkoju kolegoms už indėlį. Mes tenksimės ir toliau bendradarbiauti, kaip kad darėm ir likščiol. Dėkoju, ponė Benefei. Ir dabar suteiksiu žodį kolegoms. Sudrau sąrašą. Tai turiu tik tais e, vieną prašymą pasisakyti, dabar jau du kolegos pakėdavo pasisakyti. Taigi pirmiausia, Kristian Prėda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Penki komiteto nariai yra salėje. Ir norėčiau visiems sulinkėti gerų atostogų. Taigi dabar kalbėdamas apie dokumentą parengtą mūsų kolegos pono Benifei, norėčiau pasakyti, kad jį reikėtų pasveikinti, parengus šį pirmąjį tekstą, kuriame kalbama apie da, uh, išras veiksmų finansavimą. Iš esmės aš uh, pritariu Ypač tam, kas pasakyta apie ketvirtąją kategoriją, kad reikėtų bent jau išlikti praeitų metų finans, finansavimo lygis. Kai kurie pasiūlymai taip pat yra žingsnis į priekį, kad yra patintos tam tikros lėšos. Bet nepamirškime, kad tas didžioji to, to padidimo dalis bus skirta tam, kad galima būtų steigti pagalbą Turkijai. O nepamirškime, kad mūsų kaiminystėje ir apskritai pasaulyje yra labai daug įvairių krizių. Be to mane da, taip pat neramina da, tai, kad sumažintos yra lėšos politinėms reformoms paremti Vakarų Balkanuose. Vakarų Balkanai yra nepaprastai svarbus regionas ir, kaip sakė Austrijos ministrė, tai yra pietryčių Europa ir mes negalėsime padėti tinkamai šiam regionui, jeigu mažinsime jam skirtą finansavimą nes e, ta, ta, tą reikia suvokti, kad e, nuo to visam priklauso šių šalių ateitis. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes taip pat turėtume aptarti ir apie e, kaiminystės politikos finansavimą, bendrą saugumo politiką, jos finansavimas. Čia viskas, viskas siūloma mažinti. Toliau, e, stabilumo ir taikos e, užtikrinimo priemonė. Nepamirškime, kad jai taip pat reikia skirti deramą finansavimą. Toliau, e, gynybos srities parengiamosios programos. Tos programos be abejo bus labai svarbios ir jos turėtų padėti mums sustiprinti ES gynybos sistemą. Esu įsitikinęs, kad pastaros e, artimiausiais mėnesiais mes galėsime gerai bendradarbiauti, bendradarbiaudami su ponu Benifei. Mes galėsime užtikrinti, kad visi mano paminėti, e, visos mano paminėtos priemonės e, sulauks deramo finansavimo. Dėkuoju. Dėkuoju, Kristian Prida. Dėkuoju, Kristianai Pridi. Ir toliau suteiksiu žodį Zabiniai Liuzink. Dėkoju. Na, beje, pasisakysiu vokiškai ir taip išreikščiu savo solidarumą su vertėjais, kurie šiandien jau 36 dieną kovoja už savo teisės. Beje, dėkoju už sudėktą žodį, pasisakysiu trumpai. Na, iš esmės, uh, daugeliu požiūrių pritarėme jūsų nuomoniai, ypač pritarėme e, jūsų pastaboms dėl priemonės skirtos Turkijai, pritarėme jūsų formuluotėms, tačiau e, labai kritiškai vertiname bendrąją platsme e, patikos fondus, pirmiausia dėl to, kad trūksta skaidrumo. Be to, E, kritiškai vertiname tai, kas yra finansuojama iš tų fondų. Ypač nepalaikome Afrikai skirto patikos fondo. Dėl septinto jūsų nuomonės punkto pritariu, kad tikrai reikėtų par, daugiau paramos konfliktų sprendimai. Vis dėlto, man kyla štai koks klausimas, ar tikrai visuomet trūksta tik tais finansavimo, pinigų, o gal tiesiog e, trūksta politiko, politikos, tinkamos kryp, politikos krypties. Mūsų manim, pavyzdžiui, Ukrainos atveju nepadėsime jai taupimo pat, e, politikos dėka, ypač jeigu Ukraina nesusidaros su korupcija, o, pažiūrėjau, dėl Tuniso. Tai ES teikia ekonominę pagalbą. E, Tačiau tokia pagalba ir IBS nesuteikia didelės pagalbos. Priešingai, o dėl Libijos tai tikrai reikalinga tikra taikos politika, skaitant ir tarpininkavimą, mediaciją. Mm, tikrai nereikia ginkluotės eksporto, juolab, kad e, Turkija yra faktiškai durininkai Europos Sąjunga. Mm, gėda, jei Europa kalba apie homoniškumą, kalba apie tai, kad reikia užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, bet šiau ir toliau e, teikiamas finansavimas Libijoje ir Šiaurės Afrikoje. Tam, kad mūsų nepasiektų pabėgėliai iš Afrikos. Dėkoju. Pone Liuzink. Ar būtų daugiau pagėdaujančių pasisakyti kolegų? Please. Yeah, just a very quick, just a very quick word of, uh, uh to my good friend Brando. De, ne, manau, kad kolega puikiai padirbėjo ir e, ataskaita labai aiškiai, gera pradžia. Aišku, galima prisidėti pakeitimais, bet šiaip jis puikiai padirbėjo ir tiesiog norėčiau jį pasveikinti. Dėkoju, mes tą galime tik tais pritarti, tikrai e, kolega Benefe puikiai padirbėjo, o dabar suteiksiu žodį ponai Markui Johnsonui, ne generalinio direktorato e, direktoriai, ar jūs airis ar e, britas? Airis atsako kalbėtas. And, and Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui. nuomonę pristatom tikrai labai palankiu laiku, galvojant apie biudžeto procedūrą, kadangi taryboje į priekį stumėsi diskusijos dėl biudžeto ir tiesą sakant, rytoj korepere bus diskutuojama ir bus pateikta pozicija dėl komisijos pristatyto biudžeto projekto. Iš diskusijų taryboje ryškėja pora dalykų ir iš tiesų tai siejasi ir e, e, su, su nuomonė ir su to, kaip jūs diskutuojate dėl biudžeto projekto ir norėčiau paminėti. Tai, e, tai susijęs su vakarų Balkanais, kelis kartus minėti buvo. Ir taip pat Turkija. Kalbant apie uh, Turkiją, kartais uh, galbūt sunku šifruoti kai kurias iš dokumentų, norėčiau šiek tiek daugiau aiškumo įnešti į, į mūsų pateiktą uh, pasiūlymą ir taip pat norė, norėčiau jūs informuoti apie uh, tai, kas naujausia yra vykę taryboje. Kalbant apie mūsų biudžeto pasiūlymo rengimą, tai paprastai remiamės skaičiais, kuriuos turime savo orientaciniuose strateginiuose dokumentuose. Uh, Ir pagal tai yra numatyta tam tikra suma Turkijai, aišku, pernai kai kas įvyko tai derantis dėl biudžeto ir komisijos 18 metų biudžete pasiūlyta suma buvo sumažinta 1,73 milijonais ir, ir Turkijai e, buvo, buvo skirta e, mažiau 1,75 e, milijonais ir 5 milijonai rezervą buvo skirti. Be to dar šiais metais atlikome rezultatų peržvalgą ir Turkijai skirtos lėšos dar buvo sumažintos po to. Taigi sumažėjimas buvo 78 milijonai ir 18 metais iš viso lėšų sumažinimas buvo 253 milijonai eurų. Tai akivaizdu, kad mes išsiklausėm į parlamento patvirtintą Um, poziciją pernai dėl 18 metų biudžeto, atsižvelgiam į rezultatų peržvalgas ir aišku, komisija vykdė strateginę dialogą dėl orientacinių strateginių dokumentų peržiūrų ir iš tiesų buvo atkreiptas dėmesys tai, kad ir toliau bus mažinamas finansavimas, tai ir padarėm Turkijos atveju 18 metų E, biudžeto e, pasiūlyme. Tai iš tiesų, e, jeigu dabar pagalvotumėm apie biudžeto programavimą, tai iš tiesų Turkijai galbūt galėtumėm siūlyti maždaug 650 milijonų eurų. Šiek tiek mažiau, netiesą sakant, kiek dabar pasiūlėme Turkijai, išskyrus sumą skirtą pabėgėlių programai, tai svarbu žymėti, ta suma, kuri siūloma, 252 milijonai, milijonai eurų mažiau. Ir dabar bendra suma visų biudžeto eilučių yra šiek tiek mažiau negu 450 milijonų. E, siūloma suma Turkijai yra 395 e, milijonai eurų. Kalbėjau biudžeto e, eilutes ir galbūt čia reikia, reikalinga kai ką imti į skliustelius, kadangi lėšos su Turkijai skiriamos pagal tris biudžeto eilutes, jas vegant dvi eilutės yra. Ar, yra pagal uh, 22 antraštinę dalį, tai yra parama politinėms reformos ir uh, susijusiam progresyviam suderinimui su ES e, e, teisynu. Kita eilutė yra teritorinė plėtra. Ir trečia eilutė - Žemės ūkio generalinio direktorato. Tai, tai iš tiesų yra parama e, ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai plėtrai, kaip ir antra eilutė. Tai iš tiesų yra kaimo plėtros lėšos šalims kandidatėms. Tai e, pal, e, palyginti su finansiniu programavimu ir palyginti su orientaciniu strateginiu dokumentu komisija patvirtino e, poziciją, kur kas darbo grupės lygmenių ir turbūt nėra pagrindo manyti, kad tai nebus ta pozicija, kurią patvirtins taryba, tvirtindama poziciją dėl biudžeto ir ten dar numatytas papildomas sumažinimas Turkijai skirtose biudžeto eilutėse ir tas sumažinimas būtų lygus maždaug 147 milijonams eurų. Ir aišku, na, tas sumažinimas daugiausia numatytas pagal pirmą eilutę. Aš minėjau, pirmoji eilutė tai yra parama politiniam reformom. Ir parama e, susijusiam progresyviam suderimui su ES e, teisynu. Ir jeigu tai bus galutinė pozicija patvirtinam biudžete, tai iš tiesų tai gali sukelti mums tam tikrų problemų, kadangi ši biudžeto eilutė, tai biudžeto eilutė, per kurią mes remiame Turkijos dalyvavimą sąjungos programuose. Tai kalbu čia, pavyzdžiui, apie Erasmo programą, fiskalės programą. Uh, kalbu apie muitinės, kovą su narkotikais, teisės saugą. Taip pat kalbu apie tą paramą, kurią teikiame pilietiniai visuomeniai. Tai iš tiesų dalyvavimas šiuose sąjungos programuose yra finansuojamas per šitą biudžeto eilutę. Ir iš tiesų tai yra numatyta tarptautinėse sutartyse tarp ES ir Turkijos. Ir mes turime laikytis tų sutarčių. Tai iš tiesų šis tarybos pasiūlymas bent jau kol kas mus labai neramina. Ir norėčiau tik tai priminti, kad jei parlamentas neatmes šito pasiūlymo iš, iš tarybos, uh, Ir e, iš tiesų tuomet bus patvirtintas sumažinimas e, ir, aišku, vykstant taikinimo procedūrai, e, dėl to diskusijų nebebus. Kita vertus, na, iš įvairių nuomonių dėl to yra, ir jeigu parlamentas norės sumažinti biudžetą Turkijai 18 metais, metais, tai aš norėčiau e, paraginti parlamentą labai rimtai pasvarstyti, kuriuose biudžeto eilutėse nori mažinti e, finansavimą, nes, pavyzdžiui, daryba dabar susikoncentravo biudžeto e, eilutę, kuri yra skirta dalykams, kur iš tiesų padėtų gerinti padėtį Turkijoje, net virkščiai. Dar ką noriu paminėti, tai kas būtų susijęs su Vakarų Balkanais. Ir tiesą sakant, kai sumažinom finansavimą Turkiai 350 milijonų, tai perkeliam į Vakarų Balkanų skyrių. Ir jei palygintumėm strateginius dokumentus ir finansinį programavimą, kuris, pavyzdžiui, buvo vykdomas prieš metus, ką dabar siūlome 19 metų biudžeto projekte, tai 200 milijonų ten finansavimas padintas. Dabar šis finansavimas yra įtrauktas į E, daugia šalį e, finansavimą, tai parama e, politiniams reformus. Norėčiau tai paaiškinti, kad vykdant finansinį programavimą, pastovi suma yra numatoma pa, paramai politiniam reformom. Tai 180 milijonų eurų. Ir pernai per biudžetą procedūrą ši suma buvo sumažinta 10 milijonų eurų met, šiems metams. Ir tiesą sakant, tas suvokiamas sumažėjimas, tai yra tai, kas turi būti palyginta su padidinimu biudžeto procedūros metu pernai. Tai be šių dviejų dalykų dar komitetui norėčiau pasakyti, kad aišku, ne generalinis direktoratas yra pasirenkęs teikti visokiojopą E, paramą, jeigu jums prireiktų, visus paaiškinimus e, dėl mūsų pasiūlymo, jeigu jų reikėtų. Mes, aišku, su džiaugsmu pateiksim visą šitą informaciją. Dėkuoju. Dėkoju ponui Johnsonui, dėkoju Jums už išsames pastabas. Pone Benefei, ar Jūs norėtumėte sureaguoti? Ko gero norėtumėte, taigi prašome. Taip, e, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už bendrai atliktą darbą, už šiltus žodžius, kuriuos išgirdau šiandien. Ir komentuodamas kolegų pasisakymus ir tai, ką sakė deko, generalinio doktorato atstovas, norėčiau pasakyti, kad mes suprantame jūsų susirūpinimą, bet mums būtų kur kas lengviau dėrėti su taryba, jei jūs galėtumėt šiam komitetui ir ypač man konkrečiai kaip pranešėjai pateikti daugiau informacijos komitetui, kaip aš ir sakiau. Ir pirmiausia, pranešėjai be abejo, ta, ta informacija bus labai naudinga, bet e, ją reikėtų pateikti visam komitetui skaidrumo dėliai. Taigi e, mes norėtume, kad jūs patiktumėte daugiau informacijos apie tai, kaip e, teikiama pagalba pilietiniai visuomeniai Ir e, tai, ką jūs sakėte dėl tam skirtą finansavimą ir e, konkrečias programas. Būtų gerai, jeigu galėtumėte pateikti mums įsimesnės informacijos. Būtų gerai, jeigu galėtumėte mums e, paaiškinti, kaip naudojamos yra lėšos konkrečiai. Ir jūs ką tik sakėte savo argumentus ir Aš iš esmės galėčiau pasakyti, kad jūsų argumentai buvo racionalūs ir todėl man būtų da, gerai, jeigu jūs galėtumėt pagrysti juos įsamesnį informaciją ir dėkoju jums jūsų uh, darbą. Mes norėtume dabar pasveikinti pas mus atvykusius uh, svečius. Uh, Vokietijoje yra, yra 16 federalinių žemių ir gražiausia yra. Mutinė Saksonija. Ir džiaugiuosi, kad pas mus būtent iš šios žemės atvyko svečių šiandien. Na kągi, kas norėtų ką nors pasakyti dar šiuo klausimu, ne, tuomet norėčiau dar priminti, kad pakeitimus galima teikti iki pirmadienio Liepos 16 dienos. Galima pateikti pakeitimus mūsų nuomoniai ir pakeitimus biudžetui. Ir man ką tik buvo pranešta, kad pakeitimus reikia parengti tik anglų kalba. Jie gali būti pateikti tik anglų kalba. Rūpjūčio 23 dieną mes balsuosim dėl šio dokumento mūsų komitete. Kiti klausimai. Ar bus kokių nors kitų klausimų? Ne. Gerai, tuomet kitas susitikimas vyks rūpjūčio 29 dieną. Dabar baigsime komiteto posėdį ir da, Netrukus pradėsime išplėstinio biuro posėdį, kuris bus uždaras ir jame turi teisę dalyvauti tik tai AFIT komiteto koordinatoriai ir biuro nariai. Malonaus vakaro visiems ir e, tikiuosi, e, kad visi su malonumu stebėsite futbolo varžybas.